Uh, Noticed... Uh, kolegos, um, na, uh, turbūt jau atkreipėte dėmesį, kad šiandien žymime ES kovos su um, prekyba žmonėmis dieną. Ir todėl man šiandien didelė garbė pirmininkauti šiam posėdžiui kartu su kolegė Žaupė Menta Lopes moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto vicepirmininką. Taip pat džiaugsiuosi galimybę pasveikinti komisijos narį Avramopilas, kai jis prie mūsų prisijungs. Šį klausimą į darbo atvarkę įtraukia mūsų koordinatoriai ir tai jie padarė labai laiku. Šiandien mums primena, kad priekyba žmonėmis yra E, sunku žmogaus teisų pažeidimas. 11 metais ES patvirtino ES kovos su prekyba žmonėmis direktyvą 2011-36. E, e, tai prisidėjo taip pat prie ES strategijos 12-16 metams ir komisijos 17 metų komunikato. Direktyva ir kiti dokumentai apima ne vieną priemonę sudarančią e, kompleksinį požiūrį. Čia norėčiau priminti tik tai vieną elementą, norėčiau akcentuoti, kaip svarbu e, įgyvendinti kovos su prekybo žmonėmis direktyvos e, standartus, kad būtų galima iškirsti kelią nusikaltelių nebaudžiamumui. Libė komitetas nekarta yra kreipęsis į valstybės narės ir pagalvoti apie tai, kad būtų kriminalizuojami tie, kurie naudojasi paslaugomis, kurios, kurias teikia prekybos žmonėmis aukos. Ir dar kartą norėčiau pakartoti šį raginimą. Praeitą kartą turėjom galimybę aptarti šitą e, klausimą. Tai buvo bendras e, klausimas e, priekyba moteriamis ir vaikais migracijos kontekste mūsų laikų naujoji vergovės forma, tai buvo 18 metų birželio 21-ąją. Visgi turime nepamiršti, kad uh, kalbame ne, ne vieną apie migraciją. Prekyba žmonėmis vyksta ir ES viduje, nuo to kenčia ES piliečiai. Kaip tik tai rengiamos kelios ataskaitos, turėsime daugiau žinių, kaip vykdoma prekyba žmonėmis. Uh, Ir sužinosime, ar iki šiol mūsų taikytos priemonės sėkmingos. Iki metų pabaigos tikimės, kad komisija paskelbs ataskaitas pagal 23 straipsnį, taip pat pažangos ataskaitą pagal 20 e, straipsnį e, kovos su prekyba žmonėmis direktyvo šios dienos posėdis yra e, skirtas tam, kad kaip tik tai dabar paskepta yra studija dėl kovos e, su priekyba žmonėmis e, priemonių, atsižvelgiant į lyčių e, aspektą, tai mums padės geriau suprasti šį reiškinį. Studija atliko lyčių lygybės institutas ir prieš suteikdama žodį kvestiniam svečiam norėčiau paprašyti bendra pirmininkės FEM komiteto vice pirmininkės Žo Pimenta Lopes, tarti porą žodžių. Ačiū, noriu kalbėti savo gimtają kalbą, noriu padėkoti visiems dalyvaujantiems e, šios dienos posėdį. Ačiū už e, galimybę organizuoti e, klausimus skirtus kovai su prekybo žmonėmis. Neremina ryšy, ryšys tarp prekybo žmonėmis ir organizuoto nusikalstamumo. Uh, šantažas, prievartavimas. E, kai apie tai eina kalba, visi suprantame, kad tai daugiausia susiję su moteriam ir vaikais iš e, pažeidžiamų grupių. Šioms grupėms e, kyla didžiausia rizika Na, e, esame dirbę nemažai šio klausimu, e, surinkę esame informacijos ir e, tenka konstatuoti, kad moteris ir vaikai kenčia neproporcingai nuo šio reiškinio, tai yra prekyba žmonėmis. Ir tai yra smurto prieš moteris forma. ir tai prisideda prie kito baisaus nusikaltimo, tai yra lytinio išnaudojimo. Prieš atvykdamas čia kaip tik tai pasidomėjau šio klausimu. Europos komisija savo internetiniai svetainiai pateikė informaciją, duomenės, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo prieštaringi. Ir pavyzdžiui, vienoje svetainėje kalbama apie tai, kad 80 procentų pirkimo žmonėmis atveju uh, yra susiję su prostitucija ir seksualiniu išnaudojimu. 18 procentų susiję su privartiniu darbu, o kitoj svetainiai, pavyzdžiui, sakoma, e, kad 70 procentų yra susiję su priversiniu darbu. Tai e, tokie labai prieštaringi duomenys. Ir manyčiau, kad patikimesni skaičiai tai turbūt pirmieji mano nurodyti. Seksualinis išnaudojimas, tiesą sakant, yra e, turbūt numeris, priežastis numeris vienas prekybo žmonėmis. 95 procentai e, moterų, kurios yra e, nukentėjusios Tai yra 95 procentai priekybė žmonėmis aukų yra moteris, kurios parduotos e, yra lytiniam išnaudojimui. Aišku, e, šie nu, nusikaltimai yra susijęs su, su kita nusikalstama veikla, kaip ir pinigų plavimas, organizuotais nusikaltimais. Ir iš tiesų, kai kalbame apie seksualinį išnaudojimą ir priekybą žmonėmis, tai e, turime galvoti apie uh, E, kompleksinį atsaką, kurį turime duoti kaip Europos e, Sąjunga, kad e, galėtumėm šią problemą ir prostitucijos problemą spręsti na, platesniu mastu ir tokiu būdu kovoti su prekyba žmonėmis. Matome, kad didėja socialinė atskirtis, neligybė, kad pažeidžiami asmenys tampa dar pažeidžiamesni Tad galbūt e, tiek įžangos iš mano pusės. Galėtumėm pradėti e, diskusijas, kurios tikiuosi bus e, labai vaisingos. Interesting. Labai ačiū už tikrai įdomias įžanginės pastabas. Dabar norėčiau suteikti žodį dr. Marija Vasilijadu. Ji yra ES kovos su priekyba žmonėmis koordinatorė. Ačiū. Ačiū už galimybę kreiptis į Jūs, dėkoju už abiejų komitetų ryštą kovojant su priekyba žmonėmis. Už, iš tikrųjų mes džiaugiamės, kad parlamentas siekia labai didelių užmojų šias rytėje ir tikrai nuoširdžiai dėkojame Jums. Šiandien kalbame apie jau 12 ES kovos su priekyba žmonėmis dieną ir, ir svarbiausia yra prisiminti, kad yra tūkstančiai vyrų ir moterių, kurie yra parduodami ir perkami rinkoje išnaudojimui, seksualiniam išnaudojimui, pelnui ir tikrai turime kalbėti apie labai rimtą organizuotą nusikalstamumą ir taip pat apie kovą su nusikalstamumu ir apie žmogaus teisų pažydimą. Noriu padėkoti taip pat ir Europos lyčių lygybės instituto atstovams už tai, kad iš tikrųjų labai Yra didžiulis jūsų pasišventimas šioje srityje, dėkuoju už jūsų parengtą darbą ir um, mes turime 10 ES agentūrų, kurios dirba uh, kovodamos, uh, prasidėdamos prie kovos su priekyba žmonėmis. Jau 2013 metais mes mm, paskelbėme, kad uh, priekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais yra um, būtent um, moterų ir mergaičių um, teisų ypatingas pažeidimas ir todėl reikalingos priemonės, kurios yra būtent paremtos lyčių aspektu, nes tai yra tiesiog ir teisinių požiūrį svarbu, ne ideologinių, bet reikia galvoti apie tai, kaip, um, kokia yra patirtis, kokia žala patiriama, kaip yra išnaudojamos moteris ir mergaitės ir e, reikia galvoti, kaip užkirsti kelią tokie, tokiems nusikaltimams. 2017 metais buvo pristatyti mūsų prioritetai, apžvelgtas mūsų darbas. 2016 metais pradė, um, taip pat atlikome tyrimą dėl e, priekybos žmonėmis lyčių aspekto ir ypač iš tikrųjų pastebėjome ten, kad e, labai yra E, lyties aspektas specifinis, ypatingai moterimis ir mergaitėmis, pik, moteris mergaitės išnaudojamos ir tikrai labai ilgalaikė yra žala psichologinė, e, moralinė, fizinė, e, seksualinė, seksualinės, reprodukcinės veikatos, gynekologinė žala ir kitokios. Iš tikrųjų, todėl labai svarbu kalbėti apie lyties aspektą, kad būtų priemonės specifiškai labai konkrečiai lyčiai pritaikytos ir 2014 metų mes turime duomenį 67 procentai užregistruotų aukų buvo būtent priekybo žmonėmis aukos skir, seksualinio išnaudojimo tikslais panaudotos ir ypač būtent kalbame apie moteris mergaitės ir mes labai sveikiname tai, kad būtų ne vien tik tai, komisijos yra pasiūlymas ne vien tik tai um, kalbėti apie apitikrus duomenis, bet tai yra registruojami, svarbu, kad būtų registruojami tokių nusikaltimų duomenys, nes būtent tai yra nusikaltimas nukreiptas visų pirma prieš moteris ir mergaitės. Bet to mes pasidėmėjome, kad vis daugiau moterų ir mergaičių uh, šiandien ES parduodamos būtent seksualiniam išnaudojimui ir ypač per nelegalius migracijos kelius. Galvokime apie viduržėmį jūros centrinį regioną ir tarptautinė mm, migracijos organizacija pastebėjo, kad yra bent 600 procentų išaugimas nuo 2014 metų ir Frontex taip pat pritarė, kad tokie yra skaičiai 2018 metų situaciją vertinant. Tai yra tikrai apgailės apgailestautina situacija, mes matome, kad vis daugiau yra aukų priekybo žmonėmis, būtent seksualiniam išnaudojimu. Yra ir dėl kitų priežasčių, aišku, aš nekalbėsiu apie tai, bet aš tikrai labai dėkoju parlamentui už tai, kad jūs pasirūpinote, kad deramas dėmesys būtų skirtas šioms aukoms. Ir aišku, akivaizdu, kad nėra nieko padaryta, kad būtų kažkiek suvaldytas tas reiškinys priekybos žmonėmis dėl seksualinio išnaudojimo. Deja, deja, nusikaltėlių tinklai darosi vis lankstesni, jie suranda būdų, kaip atrasti naujų aukų ir yra nuolat nuolatinis poreikis tokių paslaugų sėtinų su seksualiniu išnaudojimu Europoje. Ir taip pat yra tarp besivystančio ir išsivyščiusio pasaulio neligybės, kurios skatina dar didesnį um, šių, šių nusikaltimų vykdymą. Ir tikrai dėl to galime tik apgailėsoti. Kai kuriuose valstybėse narėse prostitucija yra legali ir todėl uh, priekybė žmonėmis yra dar lengviau pasinaudoti tokia palankia aplinka ir išnaudoti aukas. Mes turime pasirūpinti, kad visos aukos būtų identifikuotos ir, identifikuotos ir gautų prieigą prie pagalbos. Reikia apgailę stauti pakartoti, kad žinome iš išsamaus politikos mm, peržios proceso komisija paskelbė, kokio, kokie yra projektai finansuose 2003 metų iki dabar. E, nežiūrint migracijos krizės, mes žinome, kad Europos komisijos finansavimas um, projektui skirtam kovui su e, um, išnaudojimu darbo tikslais buvo padvigubintas palyginti su tuo, kas yra skirta projektams e, kovoti su seksualiniu išnaudojimu. Taigi, na, ko ieškom, tą randam, ar ne? Tai iš tikrųjų reikia, reikia žiūrėti, reikia ieškoti seksualinio išnaudojimo aukų. Ir lengva ir patogu pasakyti. Ir aš tai kartuoju, kad priekyba žmonėmis vyksta todėl, kad žmonės yra pažeidžiami. Ar tai nelengvas pasiteisinimas? Ar tikrai priekyba žmonėmis vyksta dėl to, kad žmonės yra pažeidžiami? Ne, priekyba žmonėmis vyksta todėl, kad yra pinigai, pelnas, dėl to, kad yra žmonių, kurie nori pasinaudoti, yra linkę pasinaudoti kitų žmonių pažeidžiamumu Jeigu, ne, jeigu būtų, nebūtų galimybių gauti pelno, nebūtų galimybės gauti uždarbio, tai nebūtų priekybo žmonėmis. Aš džiaugiuosi, kad Europolas šiandien paskelbė um, ataskaitą dėl vaikų, prieky, priekybos vaikai iš ES. Prieš valandą tas, um, ta ataskaita paskelbė, aš cituoju, priekyba um, nepilnamečiai seksualinio išnaudojimo tikslais yra labai pelninga veikla. Jūs klausykite, pelninga veikla, nusikaltėliai puikiai žino, kad klientai Aš tai juos vadinu žagintojais, tai yra, jie vadina juos klientais, yra pasirengę mokėti daugiau už seksualinius santykius su nepilnamečiais, nei su saugusiais. Tai reiškia, ką, ką tai reiškia? Jie tiesiogiai nori pasakyti, kad tie prievartautojai teikia pirmenybę nepilnamečiams. Tai paskelbta prieš valandą studijoje. Iš tikrųjų, e, turėjau galimybę perskaityti ir ataskaitą šį rytą, kad kai kurios mergaitės gali būti vos septyniarių metų amžiaus. Todėl šiandien ta diena yra kovos su priekyba žmonėmis diena. Iš tikrųjų, turime e, spręsti paklausos pusę, turime kovoti su paklausa ir moralinė teisinė pareiga yra tai daryti. Ir vienintelis būdas yra sustabdyti tą nebaudžiamumo kultūrą. Kas atsitinka? septynmetę mergaitę išprievartavusiam asmenį, kuris sumokėjo daug pinigų. Kuris? Jis. Dažniausiai tai jis. Ta, būtent reikia sustabdyti tą nebaudžiamumo kultūrą. Ir kaip komisija paskelbė jau 2016 metais daugeliai valstybių narių nebuvo neteisėta mm, pirkti teikti paslaugas, e, priekybos žmonėmis aukų, seksualinės paslaugas e, ir žinant, kad tai yra priekybos žmonėmis auka. Taigi, komisija kalba, kad pirm... E, numeris vienas prioritetas yra bent jau kriminalizuoti tuos, kurie žinomai pasinaudojo paslaugomis tų, kas yra priekybos žmonėmis aukos. Um, Ar jūs matėte septyniarių metų mergaitę, Ar jūs galite pasakyti, kad asmuo galėjo laikyti ją savo, savo norų sutinkančią seksualiniams santykiams? Kaip galima tai pasakyti, kad sunku atskirti, ar, tai, ar, ar auka sutiko, ar nesutiko? Tai yra aiškus seksualinio išnaudojimo atvejs, viskas mm, sakoma, taip gerai, aukos parduodamos, išnaudojamos ir ko mes, ko mes tikimės? Mes tikimės, kad pažeidžiamumas de facto reiškia jau tai, kad tai automatiškai jie bus išnaudojami. Man atrodo, gėda turi būti net taip galvoti. Mes turime visiškai visiškai apgręžti tą mąstymą ir pelno gavėjai, išnaudotojai, paslaugų tokių pirkėjai, klientai, naudotojai, išnaudotojai. Ir čia aš įtrauksiu ir prievartautojus, žagintojus, jie turi būti atsakingi. Ir įstatymas yra geriausias būdas, kodėl mes dirbame labai glaudžiai Aigiai. Aš dar kartą noriu padėkoti Aigiai už tai, kad jie šią ataskaitą parengė nėra, niekaip negalima pasiteisinti, kodėl netaikoma direktyva dėl kovos už priekybą žmonėmis. Tikrai mes dėkojame parlamentui už tokį išsame, visapusišką priemonę. Ir iš tikrųjų nėra jokių pasiteisinimų, kodėl nebūtų galima priemonių taikyti konkrečiai specifiniai lyčiai. Tikrai negalima niekaip pasiteisinti. Muito obrigado. Um... Mírija Vasilijadu prieš palavą. Ačiū. Ačiū. Poniai Vasilijadu dabar žodis Virginijai Enbek iš Europos lyčių lygybės instituto. Uh, Na, klausiausi šiandien ant pirmųjų žodžių, pirmųjų faktų ir galvojau e, apie tai, kad e, ryt, kitą savaitę kažkas iš mūsų galbūt neberasime savo dukros, e, sesers ar, ar, ar, ar student, studentės iš universiteto ir ne, nežinosim, kas su jie atsitiko, kur jie dingo ir ypač šiais laikais, skaitminių technologijų laikais matome e, kur kas daugiau kiber, kibernetinio e, smurto priekybo žmonėmis, kad būtent tokiais e, ryšiais į, įviliamos merginos apgaunamos, tai vienas iš būdų ir aš sutinku su tuo, kas buvo pasakyta, nes iš tiesų šito reiškinio mastas tik tai didėja, kaip buvo paminėta, ir, ir reikia naujų priemonių. Ir, Ir 95 e, e, procentai e, visų prekybos žmonėmis aukų sudaro moteris ir mergaitės. Ir aišku, vis daugiau tokių faktų apie nepilnamečius. Tai labai rimti faktai. Dešimties agentūrų direktoriai, kaip buvo minėta, pasirašė antrojo rato įsipareigojimus, kovojant su priekyba žmonėmis. E, pastangų. Na, e, parengta ataskaita, aišku, buvo e, daugiausia siekiama parodyti, koks svarbus lytės aspektas, nes aišku, tai yra pirmiausia susijęs su neligybė, gale ir tai yra faktai smurto susijusio su lytėm. Ir bandėm analizuoti visus aspektus aukų perspektyvą, bendradarbiavimą su Europolo, aišku, jie e, atlieka da, tą darbo dalį e, susijusią su baudžiamąją e, pusę, koks yra požiūris nusikaltimų ir mes galvojame, kaip geriau būtų galima įgyvendinti tas dvi direktyvas - aukų teisų ir kovos su priekybo žmonėmis. Ir ataskaitą bandom analizuoti, tai ir, kaip matote, išvada yra tokia kad e, tos priemonės turi papildyti viena kitą ir kai kuriais e, atvejais aspektai apibriežti kovos su prekybos e, žmonėmis direktyva ir kaip matome, kad kartais aukų teisų direktyva gali būti gairė valstybėm narėm. Pavyzdžiui, rizika ir pažeidžiamumo aspektai susiję konkrečiai su, su moteriam išskirti yra ir kalbam apie kontaktus su kompetentingom institucijom ir iš tiesų kovos su prekyba žmonėmis reikalauja, kad įsijungtų paramos e, paramos organizacijos, paramos aukoms organizacijoms ir, tarkim, moterų paramos organizacijos, jos, tos organizacijos turi, turi žinias Ir vieną aspektą e, šiandien girdėjau minim, kad daugelis iš tų aspektų yra susiję su lytim, lyčių neligybė. Bet jeigu pagalvotumėm apie aukas ir pagalvokime, pavyzdžiui, apie apklausas. Pirmą kartą susidūrus su policija, kitom valdžiom institucijom, kaip dažnai aukom nepatikima yra, nes tiesioginių liudytojų nėra. Tai reiškia, kad turi būti kažkas tai, kas apibrėžia kontekstą, suteikia bendrą tą vaistą, atliekant analizę atliekant tyrimą, teikiant paramą aukoms, ypač nepilnamečiam, kaip buvo minėta. Uh, Tad e, jeigu kovos su prekyba žmonėmis e, e, direktyva numato paramos organizacijų dalyvavimą, tai vaikų teisų direktyva papildo pirmąją direktyvą, pateikiamos rekomendacijos dėl to, koks mokymas yra reikalingas. Kai kalbame apie tapatybės nustatymo arba identifikavimo pokalbius, tai iš tiesų vienas iš didžiausių iššūkių tai buvo, kai bandėm atlikti analizę to, kaip siejasi tarpusavį šios dvi direktyvos. Tai kad e, didžiausias iššūkis e, tai, tai ir yra identifikavimas. E, priežasčių yra labai daug. Nėra taip, kad e, mūsų valdžios institucijos, e, kurios pirmosios susiduria su aukom, kaip policija, galbūt ligoninės, tai gali būti, kad jos neturi konkrečių žinių, specifinių žinių Ir turime pagalvoti apie tai, kaip laikomasi tų rekomendacijų dėl, dėl pokalbių, na, ypač su, su vaikais. Ir ataskaitoje pamatysite, kad pavyzdžiui yra atskiras e, skyrius skirtas vaikams, mergaitėms. E, reikia rasti būdus, kad jie nebūtų viktimizuojami, e, traum, traumuojami, užduodant konkrečius klausimus, kaip pavyzdžiui kalbama apie, apie seksą pokalbio metu. Tai iš tikrųjų Iš tiesų yra galimybių, kaip gauti papildomų e, žinių, kaip elgtis valstybėse narėse, kaip e, organizuoti tos pokalbius labai jautriai, subtiliai, kad e, aukoms tikrai būtų padedama. Taip pat žinome, kad labai dažnai moteris, kuriam prekiaujama, pastojama. Ir uh, Turime galvoti taip pat apie paramą jom ir aukų teisų direktyvos pridamoji vertė ir yra uh, tokia, kad uh, na, ten patariama yra, kaip elgtis tokiais, tokiais atvejais, nes iš tiesų ir psichologinė parama taip pat yra mūsų prievalė, nuo kurios negalime bėgti paramos vaikams e, centrai, apie tai taip pat kalbama. Kalbama apie nepilnamečius, kuriais prekiaujama, taip, taip pat dažniausiai tai mergaitės yra. Ir e, labai e, dažnai nu, valstybėse narėse yra naudojamis tik paramos centrais. Bet kai kalba eina apie vaikus, uh, kurie patyrė tos baisius dalykus. Nepakanka įprastinių centrų. Tai reiškia, kad taip pat reikia raginti valstybės narės įgyti daugiau kompetencijų, kad būtų speciali parama teikiama vaikams, kurie, e, kurie e, turėjo tokių baisių patirčių. Ir dar vienas dalykas, dėl kurio e, pateikiama yra išvada, uh, E, toks, e, e, kadangi priekyba žmonėmis lytiniam išnaudojimui tai yra smurtas dėl lyties. Na, iš tokio smurto formų ir iš tiesų svarbu tai analizuoti ne tik tai kalbant apie bendrą priekybą žmonėmis. Tai iš tiesų tas didžiausia dalis priekybos žmonėmis, ta dalis yra susijusi su smurtu prieš moteris ir ką mes sakome ir uh, E, ką mes matome, kad e, ne visose valstybėse narėse yra e, strategija kovai su smurtu prieš moteris ir ten nėra kovos su priekyba žmonėmis priemonių. Ir mes rekomenduoti kad smurtas prieš moteris turi būti dalis integruotos strategijos, kad su to būtų galima kovoti visose valstybėse narėse nacionaliniu lygmeniu. Na, kalbant apie identifikavimą, prieš e, porą metų ar pusantrų metų atlikome e, studiją dėl to, kiek kainuoja smurtas prieš moteris. Ta kaina labai didelė yra ir jos nereikėtų mokėti, jeigu būtų tinkamos prevencinės priemonės ir rizikos grupiai priklausančių moterų identifikavimas e, ne tik tai e, padėtų e, išsaugoti gyvybės, apsaugoti jas nuo tokios rizikos, bet taip pat tai mums padėtų sutaupyti kur kas daugiau išteklių. Ir identifikavimas uh, kaip matome, e, labai e, susijęs yra su pažeidžiamumu, su skurdu. Jeigu pagalvotume apie skurdą, ne, ne tik tai prievartinės santokos, nes ataskaitoje yra ir pavyzdžių apie e, konkre, konkrečius atvejus iš, iš mūsų seserinių agentūrų TVR srityje ir viena iš priežasčių yra tokia, kad mergaitė, pavyzdžiui, prirečiama ištekėti, todėl, kad šeimai reikia pinigų ir tai vyksta šiandien, iki šiol vyksta ES. Tai prieštarauja bet kokiem principam, strategijom. Ir buvo paminėtos pažeidžiamos grupės, kaip, pavyzdžiui, Romai, bet taip pat galbūt ir kilusieji iš skurstančių šeimų. Uh, Na, e, iš tiesų galbūt reikėtų pagalvoti, kaip geriau būtų identifikuoti tokius e, asmenis, kaip būtų galima tai, juos apsaugoti nuo rizikos. Ir TVR e, taryboje kalbame apie iniciatyvą dėl nu, patruliavimo e, e, kaiminystės rajonuose ir galbūt toks patruliavimas ir, ir būtų vienas galimas būdų ankstyvam etape identifikuoti pažydžiamus e, asmenis, kad šis reiškinys toliau neplistų ir galbūt tokiu būdu aukų skaičių būtų galima sumažinti teisingumas, aukų galimybė kreip, kreiptis į, į teismą. Tam yra ataskaitoje skiriamas atskiras skyrius ir nors dauguma parduodamų moterų ir, ir, ir, ir mergaičių nu, nukenčia, sunaikinamas jų pasitikėjimas savim, jų psichologinė būklė labai prasta, bet labai dažnai jomis nepasitikė ir teisingumo institucijos, jos ir, ir bauginamos yra, ir kitų veiks, veiksnių. Uh, yra ir e, iš tiesų, jeigu uh, tie pareigūnai, kas to užsiema, būtų pasirengę, jeigu e, palyginti su kitais nusikaltimais patrauktų atsakomybę labai mažai yra. Taip pat matome, kad kartais teisėjai netgi tyrimo metu patys netikė auką. Ir e, kartais leidžiama įsikišti netgi e, pačiam e, kaltajam, tai ir tas kaltimo procesas tikrai nevyksta tinkamai ir turime užtikrinti teisingą elgesį su aukom ir jeigu, jeigu kyla bejonių, reikia būti aukos pusėje. Taigi, e, stereotipinis požiūris yra labai dažnas. Ir dažnai netikima aukomis ir sakoma, kad jį tuo naudojasi vienu, vienu ar kitu tikslu. Ir tai yra paplitę ne vienoje valstybėje narėje. Ir e, ką mes e, norėtumėm rekomenduoti, aišku, baudžiamieji procesai labai svarbus yra. Ir Ir kaip FM komiteto kas minėjo, kad e, reikia integruoto požiūrio, tai ne, negali pasiklysti tarp e, ministerijų ir e, reikia integruoto požiūrio, lyčių lygybė turėtų parodyti galbūt ir sprendimus. Rodikliai. Siūlome tam tikrus rodiklius ateityje, kai bus domenų Taip pat tai galėtų būti puikiai priemonė ES vykdyti stebėsenai, aišku, atsižvelgiant e, į tai, kokie tolesni žingsniai būtų ir būtų, būtų galima e, pra, pradėti. Nuo to pirmiausia turėtumėm turėti patikimus duomenės e, šiam reiškiniui e, registruoti. E, mokymai. Mums reikia mokyti specialistus, tai turi prasidėti šiandien rytoj, nes kasdieną netenkame žmonių gyvybių ir, aišku, turime kovoti su priekyba žmonėmis, tai turime daryti Euro, kaip Europos Sąjunga. Ačiū Pone Dakova, kuri yra Junktinių tautų tarnybos kovojant su narkotikais ir nusikaltimais vadovė. Praš, ponia Dachova, žodis Jums, prašau. Ačiū už galimybę pasisakyti ir man tikrai labai malonu čia šiandien e, dalyvauti, kadangi mes e, tikrai skleidžiame daug informacijos apie priekybą žmonėmis ir taip pat bandome pagerinti politiką priemonės, kad būtų galima išnaikinti šį nusikaltimą, gerbiami uh, renginio dalyviai, ponios ir ponai, e, Junktinių tautų agentūros vardu aš norėčiau pasveikinti Europos lyčių lygybės institutą, Europos komisiją ir Europos priekybos žmonėmis koordinatoriaus tarnybą e, už tai, kad buvo paskelbtas labai laiku šis dokumentas apie veiksmus kovai su priekybos žmonėmis. Taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir labai trumpai pakomentuoti tris dalykus, kurie yra labai aktualūs, kalbant apie šią svarbę priemonę ir išteklį. Pirmiausia, kaip jūs visi minėjote, tikslus ir patikimi duomenys yra labai svarbus, kad būtų galima kovoti su priekyba žmonėmis, kaip skelbiama publikacijoje, tinkama analizė, kaip jungtinių tautų ODC e, agentūros ataskaitos rodo, kad 70 procentų priekybo žmonėmis yra moterys ir aukos yra moterys ir mergaitės. Tai dažniausiai yra lytinio išnaudojimo aukos. Tačiau patikimi ir tikslus duomenys atspindi ir kitus su lytimi susijusius aspektus. Tai reiškia, kad reikia geriau identifikuoti vyrus nukentėjusius, taip pat reikia geresnių paslaugų vyrams aukoms, taip pat reikalinga užtikrinti paramą ir pagalbą. Taip pat e, moterys yra įtraukiamos į priekybo žmonėmis nusikaltimus ir tada atsiduria labai sudėtingose situacijose. Dėl to, kaip jūs visi šyrit minėjote, reikalingos spe specifinės priemonės, kurios būtų derintos su žmogaus teisėmis, suderintomis į lytis, lyčių aspektą e, orientuotomis priemonėmis. Ir mes skatiname tokį nuoseklų požiūrį, laikantis 2030 metų darbo atvarkės, kur skiriama daugiau dėmesio lyčių lygybei ir moterų įgalimui, siekiant TVT 6, TVT 5 tikslų kaip bendro horizontalaus prioriteto. Mano antroji pastaba yra susijusi su tuo, kad labai svarbu bendratarbiauti partneriams. Tai yra tokios ilgalaikės partnerystės, kurios susiformavo tarp ES ir jungtinių tautų. Tai yra akivaizdu, kovojant, imantis globalių veiksmų prieš priekybą moterimis, taip vadinamo globalaus akto, kurį finansuoja ES ir kurį bendrai gyvendina jungtinių tautų ODC, UNICEF, kitos jungtinių tautų organizacijos, e, agentūros. Taip pat e, tarp žinybinis tarpšinybinė koordinacinė grupė kovai su priekyba žmonėmis siekia tokio horizontalaus, išsamaus požiūrio tam, kad būtų galima užkisti kelią šiai priekybai žmonėmis, ypatingai, kad būtų taip pat teikiama tinkama parama aukoms. Tai atsispindi ir mūsų aptariamoje publikacijoje. Tokios iniciatyvos kaip ES kampanija, įvairios kampanijos, taip pat e, teisingumo programa, kurią gyvenima UNODC, e, tikrai Čia kalbam ir apie organizuotą nusikalstumą ir smurtą prieš moteris ir Hiede Voices, tokia kampanija taip pat yra minėtina, kai išklausoma priekybo žmonėmi aukų, vyrų, moterų ir nepilnamečių. Galiausiai, paskutinė mano mintis, aš norėčiau pabrėžti, kad labai svarbus yra vienodas bendradarbiavimas ir visapusiškas visų e, įsitraukimas. Kaip žinia, 2018 m. Nobelio premija, taikos premija Nadijai Murat buvo įteikta Ji yra mūsų agentūros ambasadorė, kuri yra priekybo žmonėmis aukų simbolis iš tiesų. Tai leidžia kovoti su, ypatingai aktuolus yra kovos su priekybo žmonėmis tikslas konfliktinėse zonose. Reikia kur kas geriau suprasti šią problematiką. Ir tokių, kurios išgyveno šius baisius nusikaltimus, kaip e, Nobelio premijos laureatės, patirtis iš tiesų labai vertinga. Ir pabaigai norėčiau pasveikinti Jūs paskelbus šį dokumentą labai laiku. Jis yra išties labai naudingas. Dėkoju. Ačiū. Dabar pereisime prie klausimų atsakymų. Pone Björk pasisakys pirmoje, prašau. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti abiejų komitetų pirmininkėms ir taip pat svečiams. Ir taip pat kitiems mokslininkams, mokslininkėms, kurios prisidėjo rengiant šį pranešimą šią ataskaitą. Jau kurį laiką dirbu ties šiuo klausimu ir, kaip žinia, parlamentas prašė strategijos kovai su priekyba žmonėmis. Negavome tos strategijos iš komisijos ir tai yra apgailėtina, apgailėtina mano manimu, nes be strategijos nėra įmanomas ilgalaikis planavimas ir pasi, pasiaukojimas ir įsipareigojimas. Taigi mes reikalaujame dar kartą šios strategijos. Toliau kalbant apie priekybą žmonėmis, kaip tai buvo įvardinta ir uh, tame dokumente. Akivaizdu, kad yra gerų, puikių dalykų, bet yra taip pat ir tokių nukrypimų kurios nuo priekybos žmonėmis perinama prie saugumo ir migracijos ir panašiai. Čia turime išlikti budrus, nes vėlgi pradedame kalbėti apie visai kitas istorijas ir suprantame, kad kokios jėgos ir šiame parlamente, ir vyriausybėse stumia mus tai daryti, kad jie nori viską susijęti su migracija, saugumu ir panašiai. Ir šiame kontekste, kai tu tarp reikia kalbėti apie priekybą žmonėmis. Taigi aš džiaugiuosi, kad daug dėmesio šiandien skiriama būtent šiai temai ir kiek tai veikia įvairias e, e, abilytis. Ir akivaizdu, kad yra tų lyčių aspektų, kalbant ir apie aukas, ir kalbant apie tuos, kurie tas, tuos nusikaltimus atlieka. Nusikaltelius. Ir, pavyzdžiui, teisės sauga buvo minėta, prevencija ir apsaugos klausimai. Ir aš norėčiau kelis dalykus apie tai pasakyti. Uh, tam, kad būtų, kad e, išsakyčiau aiškiai savo mintį. Man atrodo, kad tam tikrais atvejais mes kaip ir žinome, ką reikia padaryti. Mes turime sumažinti pa, paklausą tokių, tokių nusikaltimų. Ir jeigu kalbame apie aspektus orientuotus į lytis, kas buvo pasakyta, moterys, mergaitės, jomis priekiaujama lytinio išnaudojimo tikslais daugiausia. Ir jeigu norime tai išspręsti, tai mes turime kalbėti apie prostituciją ir jos rinką Europoje. Ir taip pat turime suprasti, kad kur yra didelės prostitucijos rinkos, tai ten yra ir daug priekybos žmonėmis aukų. Ir tie nusikaltimai yra dažnesni. Taigi, šią prasme, kai mes kalbame šiame parlamente, mes žinome, kad tos diskusijos čia irgi vyksta, tai tose dviejose šalyse, kurios institucionalizavo, institucionalizavo prostituciją, mes matome, kad priekybo žmonėmis yra vis daugiau, yra daugiau lytinio išnaudojimo, nes prostitucijos pramonė, jai reikia galimybių pasinaudoti pažeidžiamiausiais. Jokių kitų būdų ta rinka neklėstės. Taigi, na, galima sakyti, kad aš nenoriu čia pradėti pulti tų bordelių ir ir, ir kitų dalykų, čia toks sudėtingas politinis klausimas. Taip, sudėtingas jis yra, nes puoli tai, kas yra labai patriarchališka, kas visuomet egzistavo, bet mes kaip feministės privalome tą padaryti ir mes turime pasakyti, kad tai nėra vien tik tai seksualinė laisvė, seksualumas panašiai, tai yra gale ir priespauda ir, ir, ir viskas. Ir, uh, Ir visuomet yra tų pažeidžiamiausių, kurie yra, kuriais yra naudojamasi, kurie yra išnaudojami. Pirkėjai, suteneriai, įvairūs kiti dalykai, reikia juos įvardinti taip, kaip jie iš tikrųjų turi būti vadinami. Taigi, kalbant apie veiksmus, tikrai atėjo laikas kovoti su nebaudžiamumu. Turime kriminalizuoti tuos, kurie perka paslaugas. Ir aš norėčiau pasakyti, aš pasisakyčiau už šiaurės modelį, kur yra baudžiama už naudojimąsi lytinėmis paslaugomis ir reikia bent jau kriminalizuoti tuos, kurie naudoja priekeivių žmonėmis aukų paslauga, paslaugomis naudojasi. Tai turėtų būti jų atsakomybė surasti informacijos apie tai, ar tas žmogus nėra priekybo žmonėmis auka prieš naudodamas tas paslaugas. Taigi aš norėčiau, kad Europos lygmenių mes paieškotume būdų, kaip būtų galima paremti teisėsaugos institucijas, kurios sprendžia paklausos problemą. Kaip surinkti įrodymus, kurie yra reikalingi su tuo kovoti ir panašiai. Tikrai galima keistis informaciją, bet tai kai kurios valstybės tą jau turi ir sutinku su Konelė, kad yra šalių, kurios dėja tuo keliu nežengia, bet kai kurios tą daro. Ir tai yra puiku ir reikia jas paremti. E, tame, kaip dirba tos teisės saugos institucijos. Kalbant apie bendradarbiavimą pasauliniu, tarptautiniu mastu, ES turėtų prisimti kur kas didesnį atsakomybę, nes mes esame traukos faktorius, pas mus yra paklausa, tai jeigu mes kalbame apie lyčių aspektus ir į lytis orientuotus veiksmus. Mes turime investuoti į moteris ir mergaitės. Ir kažkas yra pasakęs, kad jeigu vienas dalykas yra, į ką būtų galima investuoti, tai išsaugoti mergaitės mokyklose, švietimo sistemoje, nes priekyba žmonėmis, aš nežinau, koks vidutinis amžius, bet paprastai būdavo 16 ar panašiai. Tai lai mergaitės lieka mokyklose ir tokiu būdu mes visame pasaulyje sumažinsime priekybą žmonėmis. Taigi man atrodo, kad ES galėtų kur kas geriau lyčių aspektų padirbėti šioje srityje. Bet aišku, daug ką dar turime padaryti namuose ir pirmiausia, mes turime užkisti kelią nebaudžiamumui ir pirmiausia, turime sumažinti paklausą, kaip sakiau. Dėkoju. Pone Kinyčiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau irgi padėkoti svečiams už pristatymus ir už jų atliekamą darbą, tą darbą, kuris yra skiriamas tikrai sprendžiant labai sudėtingą problemą. Priekyba žmonėmis paprastai tai yra susiję su nusikalteliais, tarptautiniais nusikalteliais. Ir aš sutinku, kad galime dažnai matyti, kad tai yra susiję su lytiniu išnaudojimu, nuo to kenčia moteris, mergaitės, vaikai. Ir dėja, tai nėra vien tik tai rimtas e, smurtas prieš lytis. Ne, tai yra kur kas, kur kas plačiau, kur kas daugiau, nes tai yra ir žmogaus teisės pažeidimas. Kaip būtų galima tai spręsti? Man atrodo, geriausia būtų pasinaudoti teisės priemonėmis ir teismų sistemomis, teismais. Ir buvo minėtos dvi direktyvos dėl priekybos žmonėmis ir aukų teisių. Uh, Ir man atrodo, kad jos turi būti panaudojamos taip koordinuotai, kadangi yra tos dvi direktyvos, du teisės aktai ir yra valstybių narių, kur tos direktyvos dar nėra visapusiškai gyvendintos. Ir aš taip pat norėčiau pritarti ankstesniai kalbėtojai ir užduoti dar vieną klausimą. Kaip būtų galima pareikalauti, kad valstybės narės suaktyvintų savo pastangas dėl įgyvendinimo, nes Europolas, aišku, labai yra svarbus koordinavimo ir keitimosi informacija elementas. Tačiau yra galimybių nuveikti dar daugiau. Ir man atrodo, kad Europolas turi suvaidinti koordinacinį vaidmenį, kur kas geriau, jeigu mes norime išspręsti priekybo žmonėmis uh, problemą tarptautiniu mastu. Dar vienas dalykas, kuris mano manimu yra labai svarbus, ir aš dirbau šioje srityje anksčiau, prieš tapdama Europos parlamento nare, turiu omenyje vaikų teisės. Ir aukų teisės vėlgi yra centrinis čia klausimas. Ir turime surasti būdų, kaip būtų galima daugiau padaryti šioje srityje, reikia pasinaudoti teisinėmis priemonėmis, procedūromis, kurios uh, yra susijusios su aukų teisėmis. Nes aukoms reikalinga atitinkama parama, taip pat, aišku, labai svarbus ir nusikaltėlių identifikavimas. Ta padaryti tikrai nėra lengva. Ir net ir teisėsaugos institucijos, policijos pajėgos. Čia kaip irgi suvaidina svarbiausią vaidmenį identifikuojant uh, aukas ir, ir, ir nusikaltelius. Ir man atrodo, kad reikia, kad policijos pajėgos gautų daugiau irgi informacijos. Aš esu iš Italijos ir mano šalyje mes įgyvendiname paramos aukams, aukoms sistemą. Čia įtraukiamos ir savivaldybės, ir sveikatos priežiūros institucijos, ir įvairios asociacijos įsitraukia į tą darbą. Ir ypač, kai kalbame apie mažus vaikus, tas požiūris ir darbas su tais vaikais turi būti labai jautriai atliekamas, labai reaguoti reikia į jų, jų poreikius. Ir reikia surasti kažkaip būdų prieiti prie tų vaikų. Ir nėra lengva tą padaryti, nėra lengva padėti jiems įveikti tą smurtą, nuo, nuo kurio jie to smurto padarinius, nuo kurio jie nukentėjo. Taigi, iš tiesų, esminis dalykas yra tai, kad reikia ne tik priemonių, bet visos sistemos, sistemos, kuri leistų suteikti aukoms reikiamą paramą. Dėkoju. Pirmininkė, suprantu, kad komisijos narys atvyks, ponas Avaromopulos atvyks greitai. Pone Sipel dar norėtų pasisakyti, prašau, pone Sipel. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai esu dėkinga už tai, kad surengėme šiandien šias diskusijas, bet tai, taip pat jaučiu šiokią tokią gėdą, nes 21-ame amžiuje Europoje štai turime tokius skaičius, skaičius žmonių, kurie nukentėjo nuo tokio nusikalt, to, to, tokių nusikaltimų ir tų skaičius, tas skaičius auga Europoje. Skaičius priekybo žmonėmis aukų ir priekabėjimo aukų skaičius auga. Tai yra šokiruojantis dalykai ir matome, kad daug dėmesio skiriama priekybai žmonėmis ir migrantams ir tarsi yra nustumiamos kitos problemos, platesnės problemos. Ir aš manau, kad ta problema aktuali ir valstybėse narėse, nes tiesiog yra nukreipiamas dėmesys kitur. Ir aš nemanau, kad tai yra ta problema, kurią išspręsime vien tik tai susitvarkydami su tais prekeiviai žmonėmis. Pane Vasilijado sako, kad jeigu suseksime pinigus ir atkirpsime tą pinigų tiekimą, vėlgi neaišku, ar tokia, tokiu būdu išspręsime šią problemą, nes panašu, kad čia vieni dalykai maitina kitus, trūksta galimybių, vaikai, moterys iš pažeidžiamos aplinkos, atsidūrė pažeidžiamuose situacijose. Kuo labiau, kuo sudėtingesnė situacija žmogus yra, tuo labiau jis yra įsitikinęs, kad nėra pasirinkimo. Tik tai perduoti savo vaikus į štai tokias situacijas. Ir man labai įdomu, kur tai vyksta. Mes kalbame apie internetą, bandome susekti, kas, kokius talpina fotonuotraukas internete, bandome susekti tuos asmenis, bet aš bijau, kad mes galbūt tokiu būdu prarandame realios problemos supratimą ar tų realių nusikaltimų mastą, nes kiek slepiasi po kiekviena ta nuotrauka, kurią matome internete, mes net nesuprantame. Ir aš manau, kad turime išlikti labai budrus, kai vaikai, moterys dinksta staiga ar pakeičia elgesį, nes dėl to, kad yra išnaudojami. Tai mes visi privalome kaip visuomenės nariai imtis kažkokių tai pastangų. Ir čia parlamente mes rengėme panašias diskusijas, kalbame apie smurtą prieš moteris, smurtą artimoje aplinkoje. Ir žmonės šiame parlamente kartais sako, na, nereikia kalbėti apie smurtą prieš moteris, nes smurta, nuo smurto kenčia ir kitos žmonių grupės. Tai šokiruoja tokie dalykai, nes moteris yra, na, kaip bebūtų, pusė mūsų visuomenės. Ir jos kenčia nuo įvairių, nuo įvairiaus išnaudojimo ir smurto. Ir mes turime kovoti, kad tam būtų užkirstas kelias. Turime apginti tas moteris. Ir aišku, tas ir iššūkis tikrai nėra lengvas ir mes privalome visi susidomėti šią problematiką ir parengti kažkokią tai holistišką strategiją, horizontalią, visą apimančią strategiją, kuri leistų išspręsti smurto prieš moteris ir vaikus problemą. Ta turime daryti labai plačiai ir išsamei, kad nereikėtų dar kartą girdėti apie tuos siaubingus skaičius po keliarių metų. Dėkoju. Ir pabaigai ponas Eduard Martan. Ačiū. Aš labai su dideliu susidomėjimu klausiausi visų pasisakymų, kolegų pasisakymų taipogi ir aš esu iš tų, kurie bandau susijęti tą skurdą su šiais būtent nusikaltimais. Ir jūs minėjote, ponė, kad yra šeimų, kurie išleidžia iš, iš, ištekina savo vaikus, kad, kad kažkaip pagerintų savo finansinę padėtį. Aš nežinau, kaip spręsti tas problemas ir Sicilijoje aš nesiniai lankiausi ir ten tikrai yra priekybos moterimis žmonėmis kaip ir e, maršrutas. Čia kalba eina apie Europos moteris, ypatingai rumunes. Ir kai tikrai aš buvau nustebęs, kai pamačiau, kiek mažai ten yra tų priemonių ir kaip veikia ta Italijos teisingumo sistema, nes tos moterys tikrai palikamos e, likimo valiai. O teisingumo sistemoje gal, nežinau, ten trys žmonės dirba atsakingi už didžiulę teritoriją, tai visiškai to nepakanka, tos pajėgos yra apgailėtinos. Ir e, tą patį galime pasakyti ir apie Ispaniją, tą patį apie Bulgariją, Rumuniją galėtumėme pasakyti, ir netgi apie Belgiją faktiškai, ir apie Prancūziją, ir apie Vokietiją. Aš esu iš pasienio regiono ir už kelių kilometrų nuo manęs beveik yra tas nu, bordelis, apie tūkstantį prostitučių ten dirba. Ir tai yra priekybo žmonėmis aukos, yra išnaudojamos lytiškai tos moterys nepilnametės. Taigi jeigu mes turime kalbėti apie štai, štai ką, jeigu mes tikrai norime nebūti veidmainiais ir bendrai visoje Europoje kalbotis, kovoti su prostitucija ir priekyba žmonėmis, turime pirmiausia nepamiršti moterų žmonių teisių ir pirmiausia turime suderinti savo įstatymus. Įstatymus dėl prostitucijos. Nes vienoje šalyje uždrausta, kitoje šalyje leidžiama, priimtina ir panašiai. Tai jau nuo to reiktų pradėti galbūt. Ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad uh, Taip, aš norėčiau, kad mes visi, visos ES institucijos, imtumėmės europinių mastų kovos su prostitucija ir kovos su priekyba žmonėmis. Bet tam, aišku, reikalingos priemonės. Pažvelkime, ES bando Frontexo finansavimą didinti, nes ES mano, kad reikia kovoti su imigracija ir taip pat ir imigracija, nelegalia imigracija. Dėl to, dėl to ir didina Frontexo finansavimą. Tai kokiu mes turime priemonių, kokios priemonės yra dabar skiriamos įvairioms institucijoms, asociacijoms, policijos pajėgoms, kokių jie gauna priemonių ir išteklių, kad kovotų su, su tuo reiškiniu. Nežinau. Nėra konkrečios biudžeto linijos ES biudžete, kad būtų pasakyta tiek ir tiek lėšų mes skirsime, pavyzdžiui, Frontexui tam, kad jis su, kovotų su priekyba žmonėmis. Taigi reikia kažkokiu tai aišku, ataskaitų ir informacijos, bet pirmiausia reikia veiksmų. Veiksmų. Štai ko reikia. Okay, thank you, uh, Mr. Commissioner. Uh... Ačiū. Uh... Dabar, komisarė, kalbėsime apie, mes kalbame apie priemonės kovoti su priekyba žmonėmis. Europos uh, lyčių lygybės instituto pristatė parengta studija. Ataskaita, iš esmės mes baigiam diskusijas, baigiam keitimąsi nuomonėmis, bet norėtume išklausyti ir jūsų nuomonės, tikrai labai svarbi tema. Kolegsi. Gerbiamą pirmininkė, gerbiami kolegos, vicepirmininkė, koordinatorė, direktorė, tikrai atsiprašau, kad negalėjau būti nuo diskusijų pradžios, bet ką tik buvau kont komitete, kur buvo klausimai dėl biudžeto vykdymo atvirtinimo. Iš tikrųjų, sudėtingas klausimas. Aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę į jūsų komitetą ateiti kreiptis į jūs tokią dieną, kai ES kalbame apie priekybą žmonėmis. Labai svarbu stiprinti mūsų pastangas, kad šį baisų nusikaltimą išrautumėm su šaknimis, kad užtikrintumėm tikrą paramą kiekvienai aukai. Ir svarbiausia, Prisiminkime e, šią dieną, dieną, kuris skirta kovai su priekyba žmonėmis. Kasdien, ne tik šiandien apie tai kalbėkime. Priekyba žmonėmis e, vyksta ne vien Libijoje, kaip kai kas galvoja, ar kažkur toli toli nuo ES, bet taip pat ir mūsų europinėse visuomenėse. Mes instinktyviai apie tai numanome Tačiau e, skaičiai labai baisus. Seksualinio išnaudojimo aukos dažniausiai yra moteris, mergaitės. Nuo pat pradžių, kai pradėjau eiti mm, e, savo pareigas prieš keturis metus, taip pat į mano atsakomybę patenka ir kovos su priekyba žmonėmis politika, aš siekiau e, konkrečių rezultatų, apčiuopiamų, pamatuojamų rezultatų. Ir vienintelis būdas to pasiekti yra apjungti, suvienyti pastangas. Mū, valstybių narių, mūsų institucijų, agentūrų ir, aišku, pilietinės visuomenės. Kaip ir šiandien šiuo renginiu jūs, Lybė ir FAM komiteto nariai, uh, Europos lyčių lygybės institutas, mūsų mm, koordinatorė kovai su priekyba žmonėmis. Dirbame, nes kolektyviniai veiksmai yra svarbiausia tam, kad, būtų, e, kad turėtumėm visapusišką europinį požiūrį kovai su priekyba žmonėmis ir galėtumėm imtis konkrečių priemonių. E, veiksmų planas e, šiandien buvo aptartas ir turėjote galimybę, aišku, padiskutuoti, kokiu rezultatu yra pasiekta dėl e, viso prioritetų paketo. 2017 gruodį e, aš pasiūliau dar labiau sustiprinti darbą šioje srityje, sufokusuojant jį į būtent į priekėdį žmonėmis. Ir čia mes siekiame valstybėms narėms padėti, kad jos tikrai vykdytų savo pareigas pagal direktyvą dėl kovos su priekyba žmonėmis priimdamos priemonės, kurios būtų būtent mm, skirtos konkret, plačiai atsižvelgti į lyčių aspektą, kad konkreti pagalba būtų suteikta moteriams ir mergaitėms, kurios nukentėjo nuo um, nusikaltelių, nuo priekeivių žmonėmis. Mergaitės yra įtin pažeidžiamos, bet uh, yra ir uh, aukų vyrų, kurie taip pat yra parduoda priekeivių uh, žmonėmis išnaudojami. Šiandien paskelbta ataskaita, kur yra išsami situacija apžvelgta, taip pat ir dėl vieno iš baisiausių nusikaltimų, kuomet uh, nusikaltėlio kokomis tampa uh, vaikai. Manau, kad uh, svarbu kalbėti apie mūsų kovos su, su priekyba žmonėmis politikos svarbiausių elementų, kad uh, aukos gautų realią pagalbą, kad jų teisės būtų tikrai ginamos ir tvirtinamos. Iki metų pabaigos taip pat paskelbsiu ir antrą ataskaitą dėl kovos su priekyba žmonėmis, kur bus aptartos įvairios ryškiančios tendencijos, kur bus pamatuota paž, mūsų pastangų kovoti su priekyba žmonėmis pažanga ES. Šiandien kuomet žymime ES dieną skirtą kovai su priekyba žmonėmis, žymime ir Europoje, ir visame pasaulyje. Labai raginu jūs visus sutelkti jėgas, prisijungti ir dirbti iš vien kartu su mumis. Mm, mūsų visuomenės negali leisti jokių išnaudojimo formų. Turi būti garantuota, garantuotas orumas, kurio nusipelno visos aukos. Turi būti panaikintas ne, panaikinta nebaudžiamumo atmosfera, ne, nebaudžiamumo situacija, priekyba žmonėmis, mergaitėmis, moterėmis pakerta mūsų kertinius ES principus ir vertybės - teisė į lygybę, teisė į orumą, teisė į gyvenimą be baimės. Tikrai negali būti vietos nusikaltėliams, priekiaujantiems žmonėmis tiek Europoje, tiek bet kur pasaulyje. E, mūsų moralinė aiš, pareiga yra pasiekti būtent to. Ir reikia siekti rezultato, ne vien tik tai žodžių. Uh, Labai ačiū mm, gerbiamam komisarui. Dabar suteiksiu žodį e, mūsų pagrindiniams prelegentams, kad jie galėtų trumpai sureaguoti į tai, kas buvo išsakyta. Prašom, po dvi minutės nedaugiau. All... Labai ačiū. Visų pirma, e, iš tikrųjų visos tos pastabos sėtinos su bendru vaizdu, tai yra mes kalbame apie teisės aktų suvienodinimą. Aš visiškai sutinku, kad vienas iš, iš kelių būtų, kad turėtumėm mm, vienodą teisinę bazę, nes jeigu mes tikrai turime daug įvairių direktyvų, įvairių teisės aktų, bet po to dar jos yra perkeliamos į nacionalinius teisės aktus ir kaip parlamentarė Bjork sakė, reikia dar dirbti ir su paklausos pusė. Dabar, ką mes matome, pavyzdžiui, net kuomet yra bylos išnagrinėtos mm, sprendimai priimti, matome, kad kai kuriais atvejais nėra net palyginamumo realiai, jau pamirškim visas paslaugas tuos visus paketus, viską. Uh, Labai svarbu yra rasti būdą užtikrinti, pagalvoti, kaip kovoti su paklausa, ką daryti su paklausa, kad taip, kad, kad būtų mažinamos galimybės išnaudoti aukas, kad teisės aktai būtų suvienodinti ir visi paslaugų paketai būtų suvienodinti. Taip pat dar buvo pastaba dėl švietimo, ypač mergaitėms tai aktualu. Matome iš tikrųjų, galima realiai numatyti tokius dalykus, nes iš tikrųjų ne vien tik policija dirba, taip pat ir mokyklos yra labai svarbios, mat, juk jos mato dažniausiai tas mergaitės, kurios patenka rizikos grupė, aišku, galima kalbėti ir apie tam, tam tikras socialinės grupės ar etinės grupės. Ir aš manau, kad būtent čia valstybės narės labai galėtų stiprinti paramą ir būtent užtikrinti aukoms teisę prie, prieiti prie teisingumo. O kiek daug informacijos mergaitės gauna mokyklose, pavyzdžiui, dėl rizikos, dėl įvairių galimybių galimybių, dėl pagalbos, kurios galėtų gauti. Ypač kai to orientuota į konkrečias etinės grupės, sakykime, Romų grupė buvo paminėta, ar migrantai, kurie dabar integruojami. Tikrai yra įvairių būdų dirbti ir vėlgi tai patvirtina, kad negalime kovos su priekyba žmonėmis sutalpinti į tik tai vieną sritį, kažkokius rėmus įterpti, kad tai yra tik tai policijos darbas. Ne, iš tikrųjų reikia kalbėti ir apie švietimą, ir apie įvairius kitus aspektus, nes būtent tai yra konkrečiai e, lyties aspektas čia aiškiai išvelgiamas ir, ir, ir turi būti dirbama tą kryptimį. The... Man atrodo, laiko jau nebeliko, bet ir nebereikia, man atrodo, komisaro ateimas į šį posėdį viską aiškiai pasako, koks didžiulis dėmesys dėmesys yra tam klausimui skiriamas. Aš gal tik tai dėl kai kurių klausimų pasakyčiau, kad tikrai mes labai atidžiai stebime, kaip valstybės narės vykdo savo prievalės. Aš turiu omenyje direktyvą, kad būtų mm, perkeltos nuostatos e, teisingai. Komisija labai aiškiai čia pasisakė, požiūris visapusiškas, išsamus. ES piliečiai yra dauguma e, priekybos žmonėmis aukų. Taigi yra tam tikrų, aišku, migrac... sąsajų su migracija, bet didžioji dalis yra mm, es piliečiai ir reikia derinti tuos e, dalykus, kaip finansavimas turi dėrėti su politikos prioritetais ir, aišku, mm, ką parlamentarė sakė, reikia, kad per ESF e, policiją, kad būtų transnacionaliniai projektai finansuojami ir komisija tikrai labai norėtų to ir mes taip pat, aišku, mes dirbame su įvairiomis finansavimo programomis, su įvairiomis tarnybomis dirbame ir aš galiu tik taip pridurti, užbaigti tuo, ką pasakė komisaras, vertinant 2017 metų komunikatą ir mūsų e, veiksmus. Nuo to svarbiausias tikslas yra sustabdyti nebaudžiamumo tą kultūrą. Tai yra esmė, mes turime sustabdyti pinigų srautus ir spręsti problemą dėl paklausos seksualiniam išnaudojimu. Taip, dėl strategijos reikia kalbėti, man atrodo, mes neturime to, bet ką mes turime, mes turime labai konkrečius, tikrai įgyvendinamus veiksmų planus, jie labai tiksliškai orientuoti ir mes jau matome rezultatą, mes matome, kad galima glaudžiai dirbti su valstybėmis narėmis. Ir ačiū, ačiū už tai, kad suteikėt mums laiko šias labai svarbių klausimų pasakyti. Labai ačiū šias labai įdomias diskusijas, labai ačiū gerbiamam e, komisijos nariui už tai, kad jūs atėjote į mūsų posėdį tikrai įdomi jūsų buvo kalba. Ačiū visiems prelegentams taip pat. Aš dėkoju ponui Pimento Lopės už tai, kad jis bendra pirmininkavo šiam posėdžiui ir dėl, kalbant apie uh, pažangos ataskaitą, galima paminėti 20 straipsnį kovos su priekyba žmonėms direktyva, tad iš pažangos ataskaitą taip pat komisijos yra ataskaita pagal 23 straipsnį pirmos, pirmą ir antrą dalis. Dabar paprašysiu Varvaras Spinelį mane pavaduoti, o su visais atsisveikinu.